testinumą. Be to buvo paprašyta atšaukti FOKT imunitetą, bet po to šitas prašymas buvo atšauktas ir procedūra baigta. SND ir EPP frakcijos paprašė paskelbti delegacijų vadovų pavardės. Jos yra nurodytos posėdžio protokole kol protokole, jeigu protokole niekas neprieštaus dėl protokolo nurodytų pravadžių, tuomet protokolo